once again, once again, once again. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, a... Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti, po poros minučių pradėsim. Už vienos minutės, tiesą sakant, pradėsim. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. Kitas darbotvarkės klausimas - Europos vadovų tarybos pranešimas ir komisijos pareiškimas apie 2009 m. spalio 29 ir 30 dienos Europos vadovų tarybos išvadas, įskaitant Europos vadovų tarybos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komisijos vicepirmininko kadenciją ir įgaliojimus, bei naujosios komisijos struktūrą. Dėkoju ministrui pirmininkui Reinfeld ir pirmininkui Baroso už tai, kad jie dalyvauja šiandienos posėdėje. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Frederikui Reinfeldui. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, man labai didelė garbė grįžti dar kartą į šią salę ir pristatyti, prisipažinsiu, labai sudėtingos ir daug iššūkių iškėlusios Europos vadovų tarybos posėdį. Paaiškinsiu situaciją susidarius.